Dabar pagal darbo atvarkę baigiame vienos minutės pasakymus ir suteiksiu žodžiai e, poniai Marit Polzen, kuri parengė pranešimą apie ES strategiją dėl gyvūnų gerovės 2012-2015 metais. Keturios minutės, poniai Polzen. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, komisijos nariai, kolegos. Vyko intensyvus bet labai geras darbas rengiant šią gyvūnų apsaugos strategiją. Turiu pasakyti, kad šis dokumentas yra gerai subalansuotas. Šešėliniai pranašėjai dirbo nepaprastai gerai, mūsų personalas fantastiškai gerai padirbėjo ir mums pavyko susitarti dėl e, visko. E, ir su visais, nuo gyvūnų apsaugos agentūrų iki ūkininkų. Dar išlieka keletas jautresnių klausimų šioje diskusijoje ir vienas iš jų yra e, tie teisės aktų terminai, laiko terminai. Paaiškėjo, kad Europos komisijai reikia galimybės kontroliuoti valstybės nares, e, užtikrinant, kad jos e, teisingai dirba pereinamojų laikotarpių. E, tai panaši situacija, kaip kad buvo su vištomis narvelėse. Europos komisija priemi panašų sprendimą, bet jau praėjo dešimt metų po to reikalavimo prieimimo ir Europos komisija nieko negalėjo padaryti. O šių metų sausio mėnesį sukako lygiai dešimt metų nuo e, narvelinių vištų teisės aktų prieimimo. Reikėtų kažkokių tai e, nuostatų, kurios leistų Europos komisijai geriau kontroliuoti, ką daro valstybės narės ir kaip už, galėtume užtikrinti, kad valstybės narės įgyvendintų teisės aktą pereinamųjų laikotarpių. Taigi tie terminai yra šiek tiek kontroversiškas dalykas. Kitas dalykas, kuris yra nepaprastai prieštaringas ir dėl kurio iškilo be galo daug klausimų, yra. Uh, uh, skerdimas e, neap svaiginus. Ir daug kas abejoja, ar tai yra reikalinga ar ne. Aš pati asmeniškai manau, kad dabar yra einama neteisingų kelių. Pirmiausia, mes turėtume užtikrinti ir pasirūpinti, kad tos religinės mažumos, kurios yra labai nedidelės, uh, E, nepradėtų piknaudžiauti, nes būna, kad e, tokioms mažumoms pradės piknaudžiauti išimtimis. E, niekada ga, gali būti pradedama masiškai skersti gyvūnus neapsvaiginus. Trečias dalykas, kuris yra labai kontroversiškas, yra e, palaidi šunys ir katės, benamiai šunys ir katės. Tai yra problema daugelie valstybių narių. Labai rimtas sunkumas, kaip elgti su tokiais e, gyvūnais. Mes savo dokumente atsakomybę pirmiausia skiriame valstybėms narėms ir vietos bei regionų administracijai. Mes taip pat reikalaujame, kad visi naminiai gyvūnai, šunės ir katės būtų ženklinami ir e, būtų sudaromas jų registras. Tačiau svarbiausia šiame pasiūlyme yra tas e, bendras gyvūnų apsaugos įstatymas, kuris e, priima savo struktūrą e, maisto produktų įstatymą. Mūsų siūloma dokumente yra apimami absoliučiai visi gyvūnai išskyrus laisvuosius laukinius gyvūnus. E, šiame dokumente bus nustatyti labai aiškus apibrėžimai, kas yra gera gyvūnų priežiūra. Taip pat bus nustatyta, kas yra užsakingas už gyvūnų priežiūrą. E, turi e, būti surinkta reikalingų profesinių žinių, mokslininkų žinių. Ir mes turime iš, užtikrinti gerą priežiūrą. Klona, dėl klonavimo šiame teisės akte yra pasakyta, kad e, niekas negali pasakyti, kad gyvūnas negali gyventi nenatūralaus e, gyvenimo. E, bendrai e, visose įstatymuose ir visose taisyklėse turime puoselėti laisvą konkurenciją visiems ES ūkininkams. Tai yra paskutinė mūsų mintis ir yra nepaprastai svarbi. Ačiū ir aš dabar suteiksiu žodį poniai Basesku. Ačiū. Pranešimas, kurį šiandien svarstome, yra skirtas ir augintinėms bei prijaukintiems gyvūnams. Aš norėčiau pakalbėti apie delfinus juodojoje jūroje, kadangi jiems kyla grėsmė. Daugiau kaip 300 delfinų užplaukė ant seklumos per pastarosius dviejus mėnesius. Jie nukentėjo nuo taršos ir nelegalios žvejybos metodų. Mes esame abejingi šių jautrių ir protingų gyvūnų dramai. Kartu su kitais kolegomis mes parengėme deklaraciją 23, kurioje reikalaujame papildomų priemonių apsaugoti šiuos gyvūnus, taikant atitinkamą įrangą ir mes reikalaujame glaudesnio bendradarbiavimo Juodosios jūros regione. Raginu visus kolegas pasirašyti dokumentą 23. Pone Kancija. Vartotojai tikisi, kad gyvūnai turės atitinkamas geras gyvenimo sąlygas ir tam tikrą apsaugos priežiūros sistemą. Gyvūnai yra labai svarbus Europos Sąjungai. Jie turi didžiulę įtaką mūsų žemės ūkio įmonių konkurencingumui. Aš manau, kad valstybės narės turėtų pasinaudoti ES teikiamomis galimybėmis, būtent kaimo plėtros fondą bei septintuoju, septintaja pagrindų programa. Turėtų būti taikomas mokslas gyvūnų gerovės sferoje. Turėtume ieškoti inovatyvių sprendimų siekdami geresnės gyvūnų apsaugos. Aš manau, kad komisija ir valstybės narės turėtų daugiau investuoti į mokslinius tyrimus ir naujų technologijų plėtrą, kuri užtikrins gyvūnų gerovę. Dėkuoju. Ponas Tabaidė. Nagy értetlenséget váltott ki. Ačiū, ponia pirmininkė. Pane komisijos nary. E, Vengrijoje jūs esate nesuprastas dėl vištų dedeklių ir dėl jų gardelių. Uh, todėl kad labai daug kas galvoja, kad šios nuostatas sukūrė Briuselio eurokratai, kurie e, paukščius yra matę tik restorane. E, tai yra tokios e, nuostatos, kurios mūsų gamintojams daro labai neigiamą poveikį. Mums perinamasis laikotarpis buvo numatytas labai trumpas, o paukštieno sektoriuje turėjome padaryti daug pakeitimų. Ir čia vėlgi susidurėme su dvigubai standartais. Aš manau, kad e, šis žingsnis e, labai neigiamai paveikė mus. Ir žydroji kortelė. Ar jūs sutiksite atsakyti? Pani Przewodnicząca, przepraszam, to nie. Pone pirmininkė, tai nebuvo žydroji kortelė ta bačia. Aš tiesiog norėjau dalyvauti spontaniškos pasisakymuose. Atleiskite, kad panaimiau mėlynąją kortelę, tačiau norėjau pasisakyti spontaniškose pasisakymuose. Pone Liotar. Gyv gyvūnų sveikatos e, strategija, kuri yra rengiama Žemės ūkio komitete, yra labai svarbi, tačiau esama ir keletas spragų, dėl to aš pateikiau savo e, pakeitimus. Iš esmės, e, aš 8 valandas daugiausia turėtų būti leidžiama transportuoti gyvūnus. Gyvūnai turėtų būti ne per ilgai transportuojami e, į skerdyklas. E, atitinkamą rezoliuciją pasirašė ir gyventojai. Antras svarbus dalykas tai yra gyvūnų, išklonuotų gyvūnų ir jų e, palikuonių produkcijos panaudojimo draudimas. Didelė dalis klonuotų gyvūnų palikuonių neišgyvena arba miršta. Mes pasisakome prieš gyvūnų klonavimą ir trečiadienis yra paskutinė galimybė e, siūsti tinkamą signalą. Balsuokite už mūsų rezoliuciją. Ačiū, ponas Vačiachovskis. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėjau pasveikinti e, ponia Palsen, todėl kad jūs parengėte puikų pranešimą, remdamasi savo jautrumu ir e, realizmo suvokimu. Todėl jūsų teikiami pasiūlymai yra labai dalykiški, konkretūs. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tris dalykus. Pirmiausia, jūs kalbate apie finansavimo problemą, apie būtiniausius standartus, kurių nepasieksime, jei nenumatysime sulauksime papildomo finansavimo. Reikia pagaliau suprasti, kad nieko nepasieksime neturėdami pinigų. Antras klausimas, apie kurį jūs išsamei kalbate, tai yra prekybos ir e, gero, gerų gyvūnų laikymo standartų santykis. Ir trečias dalykas Tai labai sudėtinga problema yra naminių gyvūnų laikymo sąlygos. Turime parengti vienodus standartus, todėl kad jų vis dar neturime. Ačiū, ponė Vaicehovski. Dabar ponas Skota. Signor Presidente, eh, ringrazio Marin Pulsen per. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti Marian Polsen už šią ataskaitą. Bet vieną dalyką norėčiau pasakyti, gana keista, kad ši procedūra plenarinių posėdžių salėje vyksta tarsi e, tokioje nepalankioje gyvūnams dvasioje. Mes čia nieko naudingo nepri, nepasieksime taip kalbėdami, o taip tik švaistame mokesčių mokėtojų pinigus. O šis dokumentas gali būti labai svarbus gyvūnų mylėtojams. Aš pats esu tarp jų. Bet be bejonės e, e, pakeitimai, e, kurie yra pakeisti, kartais atrodo, kad netgi kelia grėsmę mūsų gyvūnų geroviai. Todėl man kyla klausimas, kodėl mes turim skirti tam klausimui laiko ir išteklių. Gal e, nėra e, praktinio Europos piliečių intereso šio klausimu, bet bendrai už ponios Polsen rezoliuciją balsuosiu palankiai. Ponas Paška, ačiū už man suteiktą žodį, gerbiamą komisijos nariai gyvendinimo teisės aktų sudėtingumas yra rimta problema, nes mes nekalbame apie realias galimybės įgyvendinti. Taip mes tarsi leidžiame imtis nusikalstamos veiklos, galime rasti praktinių pavyzdžių. Buvo priimtas teisės aktas dėl višto apsaugos. E, buvo numatytas 12 e, metų pereinamasis laikotarpis. Ir e, nepaisant to, kad šių metų gegužės pirmą dieną, atsiprašau, sausio pirmą dieną jau visi tie teisės aktai turėjo būti gyventi, ne visos valstybės narės tai padarė. Ir kai kurios valstybės narės pradėjo prašyti šimčių. Ir dabar kyla klausimas, kas atsitiks su tais kiaušiniais, kurie netenkina kriterijų. Pavyzdžiui, Slovakijoje šių metų mm, balandžio viduryje pratrūko salmoneliozės epidemija. E, ji buvo fiksuo, salmoneliozė buvo fiksuojama vaikų darželius iki mokyklinės augdymo e, įstaigose. E, kilmės nustatyti nebuvo galima. Ačiū, ponė Paška. Bijau, kad turiu Jūs nutraukti ir dabar suteiksiu žodį komisijos nariui, ponui Daly. Much, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmiai parlamentarai. Man labai džiugu, kad šiais metais vyko labai daug renginių ir diskusijų tiek parlamente, tiek taryboje, tiek kitose formuose, reaguojant į komisijos komunikatą, kuriame yra pristatoma ES gyvūnų gerovės strategija. Strategija siūlo naują požiūrį dėl gyvūnų gerovės Europoje ateities. 40 metų buvo tvirtinami teisės aktai šioje sferoje, tačiau vis dar yra erdvės patobulinti šią sritį. Strategija siekia užtikrinti geresnį ES teisės aktų vykdymą, geriau informuoti vartotojus, supaprastinti teisinį pagrindą, taip pat skiria dėmesio informavimo ir švietimo bei techninės pagalbos suinteresuotams pusėms aspektams. Pirmiausia, leiskite man padėkoti pranešėjai poniai Polsen už puikų darbą, ji parengė subalansuotą pranešimą šiuo sudėtingu ir delikačiu klausimu. Aš džiaugiuosi, kad Europos parlamentas pritarė komisijos nuomonė dėl pagrindinių strategijos elementų. Būtent yra siūlomas supaprastintas pagrindų įstatymas, kuris atsižvelgiant į konkrečių sektorių ir rūšių specifiškumą būtų skirtas visiems gyvūnams laikomiems ekonominiams tikslais. Taip pat yra siūloma e, sukurti Europos informacijos centrų tinklą, e, kuris užtikrintų, kad kompetentingos institucijos gautų vieningą techninio pobūdžio informaciją dėl ES teisės aktų įgyvendinimo. Taip pat turėtų platinti ekspertinės žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus. E, siūloma parengti gyvūnų gerovės rodiklius šiame pagrindų įstatyme ir taip pat pristatyti teisinės priemonės, kurios padėtų valstybėms narėms tinkamai vykdyti naujus teisės aktus. Pranešime yra kalbama apie esamų teisės aktų geresnį vykdymą ir komisijai tai kelia didžiulį susirūpinimą. Aš taip pat pritariu ponios Polsen pranešime išsakytoms mintims dėl tarptautinio bendradarbiavimo optimizavimo tarptautinėje arenoje, ypač su maisto ir žemės ūkio organizacija bei pasaulinė gyvūnų sveikatos organizacija. Taip pat būtina skirti daugiau dėmesio dvišalio, dvišaliams daryboms įtraukiant į dėrybas su trečiosiomis šalimis gyvūnų gerovės aspektus bei klausimus. Maisto gamyba yra globalinė veikla ir ji turi įtakos konkurencingumui. Tačiau e, yra keletas elementų šiame pranešime, dėl kurių komisija nėra suformavusi gautinės nuomonės ir aš manau, kad prieš siūlant bet kokius galimus veiksmus e, būtina dar labiau apsvarstyti. Pranešime yra siūloma, kad komisija pagalvotų apie vieningą ES mastu taikomą ženklinimo sistemą gamintojams. Aš taip pat norėčiau, kad ES gamintojai e, gautų geresnę kainą, tačiau mes turėtume labai atsargiai peržiūrėti visas galimybės, visas alternatyvas. Pranešime taip pat yra kalbama apie privalomas gyvūnų gerovės priemonės e, kaimo plėtros programų kontekste. Kaip gerbėmiai parlamentarai žinote, kaimo plėtros programų reglamento peržiūra yra BŽUP peržiūros dalis. Ši idėja būtų geriausia peržiūrėta diskutuojant dėl BŽUP reformos. Tačiau aš pritariu pranešime išsakytai nuomoniai dėl mūsų bendrojo požiūrio nuoseklumo. Gyvūnų gerovės klausimas yra kompleksinis klausimas, daugybė kitų politikų praktikos sričių turi šiai sferai įtakos. Taigi, aš manau, kad šis pasiūlymas yra išties labai geras ir naudingas. Dabar perėsiu prie gyvūnų augintinių klausimų. Komisija pritarė atlikti ne vieną tyrimą ir remiantis tyrimų rezultatais mes apsispręsime dėl geriausių ateities veiksmų. Leiskite man paliesti vieną klausimą susijusiu su gyvūnų transportavimu, kuris yra glaudžiai susijęs su gyvūnų gerove. Man teko garbi prieš keletą savaičių susitikti su delegacijos atstovais, kurie pateikė man peticiją, kurioje buvo raginama nustatyti 8 valandų transportavimo limitą. Aš turėjau pristatyti mūsų poziciją, mes negalėjome patenkinti šio reikalavimo dėl daugybės priežasčių. Mes šį klausimą spręsime peržiūrėdami gyvūnų e, gerovės pagrindų įstatymą. E, o tai yra gyvūnų gerovės strategijos dalis, kurią mes šiandien kaip tik ir nagrinėjame. Aš dar kartą pakartosiu, kad įstatymų gyvendinimas yra labai svarbus, kalbant apie gyvūnų transportavimą. Ir turiu pasakyti, kad komisija neketina svarstyti jokių pokyčių e, dėl šio reglamento. E, birželio 18 dieną tarybos posėdėje aš pareiškiau, kad mes pasiūlėme daugybę teisinių ir neteisinių veiksmų, kurie pagerintų esminiai e, gyvūnų transportavimą ir gyvūnų transportuojamų į skerdiklas gerovę. Aš turiu pripažinti, kad aš tikrai suprantu, kad negalima leisti, jog gyvūnai būtų pernelik ilgą laiką gabenami iki skerdyklos. Kaip ir pasakiau tarybos posėdėje, aš esu pasirengęs peržiūrėti duomenis, kurie galėtų pakeisti e, esamą situaciją. Esu stikinęs, kad mes turėtume pažiūrėti įmanomus veiksmus, kurie yra siūlomi gyvūnų strategijoje dėl vištų dedeklių. Turiu pasakyti, kad direktyva buvo pradėta taikyti prieš 12 metų ir praėjusiais metais baigėsi perinamasis laikotarpis. Kai kurios valstybės turėjo mažiau laiko pasirenkti ir įvykdyti pakeitimus. Ir Negalima pamiršti to, kad tos šalis, įskaitant ir mano šalį, dėrėjosi dėl šios di direktyvos, kuomet buvo deramasi dėl stojimo į ES. Čia turiu omenyje įsipareigojimus dėl klonavimo. Aš ne vieną kartą esu sakęs, kad komisija vykdo e, išsamų poveikio vertinimą klonavimo tema. Ir aš tikrai parlamente pristatysiu pasiūlymą dėl klonavimo direktyvos. Baigdamas norėčiau padėkoti parlamentui ir ypač poniai Polsen ir jos komandai už šį vertingą pranešimą. Aš tikiuosi, kad parlamentas ir komisija bendrai kartu padarys tinkamą pažangą rengiant šią strategiją. Ačiū. Ačiū, ponė Daly. Diskusiją baigime. Balsuosime trečiadienį 12.30. Dabar pereiname prie ponio Koch ir ponio Senhalovos